La seduta è ripresa. Posėdis tęsiamas. Norėčiau paskelbti šios balsavimo sesijos rezultatus. Jie yra tokie. Galutinis balsavimas. ES strategija dėl negalios po 20 metų patvirtinta. E, dėl patikslintų padarytų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją e, patvirtinti reglamentai, specialus komitetas dėl kovos su vėžiu patvirtinta, e, dėl užsienio kišimos specialus komitetas patvirtinta, dėl dirbtinio intelekto specialus komitetas patvirtinta. E, rezoliucija dėl Čekijos Respublikos 11 paragrafas patvirtinta, 14 antra dalis e, patvirtinta, 20, 21, 45, 3 dalys patvirtinta, visos 3 dalys patvirtintos, 409 paragrafas patvirtintas, konstatuojamoje dalis 2 dalys, pirmoji patvirtinta, antroji patvirtinta. Vakarų Balkanai. 32 pakeitimas atmestas, 62 atmestas, 64 atmestas, 35 atmestas, 9 patvirtintas, 10 patvirtintas pirmoji pastraipa, o pirminis tekstas, e, S tekstas patvirtinta, 46 atmestas, e, pirmas, pas, pirm, tai, T punktas, pirmo paragrafo patvirtinta, 13, 12 patvirtinta, 37 atmestas, pirmas AQ patvirtinta, pirma, antra, trečia dalis to paragrafo

42 pakeitimas patvirtintas, 18 patvirtintas, 19 patvirtintas, 20 patvirtintas, 21 patvirtintas, 22 priimtas, 23 taip pat, 24 priimtas, 1 priimtas, 2 priimtas, 3 priimtas, 4 priimtas, 25 atmestas, 26 atmestas, 27 D atmestas, 5 priimtas, J konstatuojama dalis priimta, 28 atmestas, 6 priimtas, 7 priimtas, 8 priimtas, 29 atmestas, 30 atmestas, 31 atmestas. Dešimtasis pakeitimas priimtas, penktasis atmestas, pirmasis atmestas, vienuoliktasis atmestas, šeštasis atmestas, penkioliktoji pastraipa dvi dalis, pirmoji priimta, antroji priimta, Septintasis pakeitimas atmestas, septynioliktoji pastraipa, pirminis tekstas priimta, antrasis pakeitimas atmestas, trečiasis atmestas, 24 pastraipa dvi dalys, pirmoji priimta, antroji priimta, 26 pastraipa dvi dalys, pirmoji priimta, antroji priimta,